Dear colleagues, we are. Mėly kolegos, esam pasiruošę pradėti darbą. Siūlau visiems susėsti ir galime pradėti balsuoti. <clears throat> prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį, kofeino sveikumo teiginiai. Iš karto balsuojame dėl C, E, I, G ir ketvirtos pastraipos. Kas už? Kas prieš? Turime pasitikrinti, atsiprašau, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Pona Fronto prirašysime prie balsavusių prieš. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Labai dėkui. Galime eiti prie kito balsavimo. Balsuosime dėl teksto, dėl kurio sutarė Europos parlamentas ir taryba neformaliuose dėrybose. Eina kalba apie medicinos prietaisus. Pradedame balsuosime. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? vieno per daug iš socialdemokratų frakcijos. Dabar balsavimas baigtas. Pritarta. Vienbalsiai labai dėkui. Dabar balsuosime dėl diagnostikos in vitro medicinos prietaisų, e, taip pat dėl teksto, dėl kurio sutarė Europos parlamentas ir taryba neformaliuose dėrybose. Tik e, pasakysiu, kad plenarnėje sesijoje laukiame dviejų komisijos deklaracijų. Na, o dabar pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Taip pat ir šiuo atveju vienbalsiai balsuota. Ačiū. Sveikiname pranešėją. No flowers for Peter Lyze. O... Bet Peter Lyze gėlių negavo. Kągi. Now we are going to vote on. Uh, Dabar turėtume balsuoti dėl 15 darbo tvarkės punkto. Pagrindiniai tikslai iškelti 17 esitės konferencijos šalių konferencijoje. Čia klausimas komisijai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Now we have to vote the question uh, to the council. Dabar balsuosime dėl klausimo tarybai, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. We have finished our voting time and now we... Balsavimus baigiame, dabar padarysime pertraukėlę. Kviečiu visus sugrįžti sustikimui su ponu Timmermansu penktą valandą.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

Dear colleagues, we are at 5 o'clock. And... Mėly kolegos, 5 valandos ir galime pradėti šį mūsų svarbų posėdį. Norėčiau pasveikinti pirmąjį komisijos vicepirmininką Fransą Timermaną atvykusi į pas mus, atsižvelgiant e, į tai, kad jis atsakingas už tvarumo reikalus, mes norėtume pasikeisti nuomonėmis apie tai. Ypač mums įdomu būtų išgirsti apie komisijos planus įgyvendinant tvaraus vystimosi tikslus, apie išorės ir vidaus politiką. E, taip pat norėtume daugiau išgirsti apie žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimą. Kaip žinote, mūsų komitetas labai daug dėmesio skiria žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimui ir reguliariai e, kas šešis mėnesius susitikinėja su jumis ir vicepirmininku Katainenu šios dalykus aptarti. Turiu pasakyti taip pat, kad esu įgaliotas e, mano komiteto pasiūsti jums laišką prašydamas metinės komisijos ataskaitos apie šio plano įgyvendinimą. E, jūs tą laišką gausite po kelių dienų, bet aš tiesiog sakau tai, kadangi esate dabar jau pas mus atvykęs. Taigi ačiū, kad atvykote, ir norėčiau steikti jums žodį, pradiniam žodžiai, o vėliau pradėsime diskusijas. Suteiksime kolegoms galimybę paklausti, o jums galimybę atsakyti. Aptarnėjant mūsų darbo atvarkės patį pagrindinį klausimą. Dėkuoju, panė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane po pereitų metų e, diskusijų, kurios man iš tikrųjų labai patiko. Aš susitelksiu į iškeltus klausimus, savo pasisakymus apribosiu. Paminėsiu, aišku, ir tą temą, kuri nuo pat pradžios uh, šios komisijos kadencijoje buvo labai, e, labai svarbi ir kuri išliks, aišku, aktuali iki kadencijos pabaigos, tai žiedinė ekonomika. E, pereitą rugsėjį mes e, priemėme tą planą, dabar jis yra įgyvendinamas. Prieš kelias dienas aš inicijavau su Karlas Moedas bandomąjį projektą Apie tai kalbame ir su taryba. Simona Bodafė iš jūsų komiteto rengia pranešimą šiuo klausimu ir komisija, žinoma, žada e, labai glaudžiai bendradarbiauti, teikti techninę paramą, siekiant užtikrinti, kad įgyvenimo taisyklės būtų kuo aiškesnės. E, kalbėdami apie jungtinių tautų e, darbo tvarkę iki 2030-ųjų, mes kalbėjome apie tai, E, ir vakar Niderlandų parlamente aš paminėjau, kad tai yra svarbu ne tik mūsų planetai, mūsų aplinkai, bet taip pat ir Europos ekonomikai, kuriai labai reikia naujo stimulo, kad turėtume pakankamai ekonomikos augimo, kad jis būtų tvarus ir kad leistų mums finansuoti socialinės sistemas, kurias laikome ypač svarbiamis Europai ir taip pat, kad turėtume galimybę investuoti ir aplink Europą, kur e, dėl demografinių pokyčių iššūkiai yra ypatingai dideli. Taigi eina kalba ne vien tik tai apie ekologinį tvarumą, bet ir apie e, geopolitinį tvarumą, kuris taip pat yra artimai susijęs su šia darbo turkė. E, tai leidžia man perėti prie kitos e, prioritėtinės iniciatyvos. E, mes šiais metais truputį vėliau pateiksime savo reakciją į tvaraus vystimosi tikslus, įvertinsime, kuo esame pasiekę, tai leis mums įvertinti, kur galima pasiekti pridėtinės vertės Europos lygio tikslais ir kaip mes galime tuos tikslus taip pat atspindėti ir darbo tvarkėje iki 2030 metų. E, tūkstančio ir tvarūs tikslai e, yra taip pat taikytini taip pat ir vyriausybėms. E, bet komisija bei vyriausybės pačias vienas tų tikslų tikrai nepasieks. Reikia, kad dirbtų ir piliečių visuomenė, NVO, verslas ir taip toliau. Taigi mums reikia ir jūsų paramos. Reglamentavimas yra labai svarbus dalykas, bet labai svarbu užtikrinti gerą teisėkuros kokybę ir e, tų teisės aktų įgyvendinimą. Pereinant prie e, klausimų ir atsakymų. Pasakysiu keltą žodžių apie šios dienos pranešimą apie endokrininę e, sistemą e, žalojančias medžiagas, vadinamosias endokrinius disruptorius. Mes paskelbėme šiandien ir patvirtinome kriterijus, kurie būtų taikomi biocidiniams produktams ir augalo apsaugos produktams. Šį dokumentą pristatė komisijos narys Andriukaitis. Mes e, kriterijus apibrėždami rėmėmės e, vadinamaisiais e, tų medžiagų žalingumo lygiais. E, šiandieną e, ponas Katanis, ponas Andriukaitis, e, ponas Velė paskelbė šį pranešimą, remdamiesi bendru darbu ir mes ketiname parengti komunikatą. Iš karto, kai tik tai bus užbaigtas darbas susijęs su tų kriterijų e, parengimu. E, E, aš žinau, kad yra nutekinti tam tikri dokumentai. Aš nenorėčiau, kad tie žmonės, kurie, kurie užsima tuo, e, būtų pamaloninti, bet aš e, noriu pasakyti keletą žodžių apie tai, kaip tai gali įtakoti paukščių buveinių direktyvą. Eina kalba apie esminius e, teisės aktus e, saugančius bio įvairovę. Vyko viešasios konsultacijos su daugiau kaip 500 atsakymų gautų į klausimyną. E, noriu akcentuoti, kad geresnis reglamentavimas siekia jokiais būdais nesumenkinti esančių standartų. Ir galiu pasakyti, kad mano akim žiūrint, šis požiūris nėra koks nors ideologinis, o praktinis. Tiesiai sakant, nėra ko taisyti daikto, jeigu jis dar nesulūžęs. Bet jeigu galima kažką patobulinti, reikia tobulinti. Kokie bus kiti žingsniai? Komisijos viduje darbo nepabaigėme. E, Yra baigiama studija, rengiama konsultantų, bet dabar mums reikia užbaigti ir darbo dokumentą, kurį rengia mūsų pačių personalas. Ir aš pateiksiu jį pirmiausia parlamentui. Būtent jūs pirmieji galėsite savo sprendimą priimti. Aš tai padarysiu, pasikonsultavęs su kolegomis komisijos viduje ir taip pat greta to pateiksi ir sprendimą dėl tolesnių veiksmų, kad vienu kartu galima būtų tai padaryti. Būtent e, tuos darbus dabar atliekame, kai tik baigsime, jūs pirmieji apie tai išgirsite ir kaip aš sakiau, mano požiūris yra pragmatiškas, o ne ideologinis. Jei daiktas nesulūžęs, nereikėjo taisyti, o jeigu galima patobulinti, taip ir reikia elgtis. Dėkui. Dėkui Jums. Galime dabar pradėti pirmąjį klausimų raundą. Sutiksiu žodį politinių frakcijų koordinatoriams. Peter Lyza pirmiausia. Ačiū. Vicepirmininkė, noriu iškelti keletą klausimų. Jūs minėjote endokrininius disruptorius, Mes savo frakcijoje e, pasisakėme už poveikio vertinimo atlikimą, tačiau teismas pareiškė, kad tai negali pateisinti vilkinimo. Jeigu ketinam atlikti poveikio vertinimą, jis turi būti atliekamas laiku. Mes turime pasirūpinti, kad nebūtų daroma žala sveikatai. Tačiau negalime priimti plačių sprendimų dėl medžiagų. Dėl paukščių direktyvos. Aš pats prašiau, kad būtų pakeisti šie įstatyminiai aktai, tačiau aš sutinku su komiteto daugumą, kad tai galėtų iškelti daugiau problemų, nei kad pasiūlyti atsakymą. Mes tris metus galime apie tai galvoti, tačiau ne visi galiausiai mums gali už tai padėkoti. Mums reikia ieškoti kito sprendimo, galbūt nebūtina keisti direktyvos, nes tai sukeltų daugiau problemų. Šis komitetas, kaip ir plenarinė sesija patvirtino iniciatyvą. Komisija vis dar tą gina, nepaisant parlamento pateiktos nuomonės. Jeigu jūs laikysitės parlamento nuomonės, Ir iš tiesų nu, mytybinės vertės dokumentai yra labai svarbus ir turi būti peržiūrėti. Ponas Grotė, ačiū. Vicepirmininkė, ačiū, kad atėjote pasikeisti su mumis nuomonėmis. tvarumo klausimas buvo įtrauktas į klausimus ir puikiai mintis, kad mes dabar keičiamės nuomonėmis. Aš norėčiau kalbėti apie refit, ne iš aplinkosaugos ar pramoninės pusės, bet iš geresnio reguliavimo pusės. Vyksta įgyvendinimo sesijos, kurių metu svarstama, kaip geriau įgyvendinti teisės aktus paukščių direktyvą labai sudėtinga įgyvendinti. Egzistuoja aplinkos apsaugos klausimai, kita vertus yra ir ūkininkai, taigi procesas yra gan sudėtingas. Aš norėčiau jūs įspėti, kad nebūtų sukelta bereikalingų lūkesčių. Jūs sakėte, kad norėtumėte vadovautis pragmatiniu požiūriu, tai yra labai gerai. Ir taip pat sakėte, kad mes būsime kaip galima greičiau informuoti. Tačiau žmonės laukia informacijos, jūs gavote 500 tūkstančių atsakymų ir turite juos apdoroti. Tačiau yra nuomonių, kad e, jūs laukiate referendumo Junktinėje karalystėje rezultatų. Nemanau, kad turėtume taip elgtis. Kameronas kovoja kartu su aplinkosaugos organizacijomis. O kalbant apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, mūsų nuomonės buvo skirtingos, buvo kreiptasi į teismą. Mes prisijungėme prie skundo, kurį pateikė Švediją. Dabar turėsime išnagrinėti jūsų pateiktą pasiūlymą. Bet mes norėtume, kad būtų imtasi veiksmų greičiau. Šį klausimą turime išspręsti mes, o ne teismas. Ir galiausiai dėl žiedinės ekonomikos. Tai yra vienas stambiausių projektų ir geras, mano nuomonė, projektas. Šiuo metu didžiausias dėmesys yra skiriamas detalėms. Mano nuomonė, reikėtų kur kas daugiau dėmesio skirti žiediniai ekonomikai ir užimtumui, kalbant apie maisto produktų ženklinimą daugeliui. Tai atrodo svarbus klausimas. Mums reikia, kad jūs parodytumėte iniciatyvą ir svarstytumėte ne tik mokslinius klausimus. Žiedinė ekonomika yra tas rytis, kur mes galime pasiekti rezultato ir mes turėtume jų siekti. Kalbant apie socialdemokratų frakciją, jų nuomonė žiedinė ekonomika šiai kadencijai yra vienas svarbiausių klausimų, nes jie gali sukurti darbo vietų ir padėti mums judėti tinkamą kryptimį. Tai tokie būtų mano prašymai. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. ECR frakcijos vardu ponas Denas Smeker. Ačiū. Vicepirmininkė, ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą ir labai atidžiai jūsų klausiau, kai kalbėjote apie gamtos direktyvas, Europos komisija po tūkstančio dienų nepasakė nieko, kągi darys su, tom, su šiomis direktyvomis. Aš esu pranešėjęs biologinės įvairovės klausimais. 86 procentai narių prašė neperžiūrėti paukščių direktyvos, bet didesnį dėmesį skirti direktyvos įgyvendinimui. Būtent tam turėtume skirti dėmesį. 15 valstybių narių ir keli šimtai tūkstančių piliečių tam taip pat pritarė. Šimtas tūkstančių asmenų e, pareiškė savo susirūpinimą dėl šių direktyvų. Ir visiems įdomu sužinoti, kada komisija pareikš savo poziciją. Buvo pateikta 600 puslapių informacijos. E, taigi norėčiau sužinoti, koks yra komisijos vaidmuo. Turėjo vykti konferencija birželio pabaigoje, tačiau ji buvo atšaukta, nes komisijos darbinis dokumentas nebuvo paruoštas. Iš tiesų mane tai labai stebina. Ir baugina. Ar jūs bandote dabar jau atimti paskutinę viltį iš piliečių? Jūs sakote, skiriate dėmesio migracijos kriziai ir pabėgėlių kriziai. Aš žinau, kad dabartinė pabėgėlių krizė kelia mums daugybę iššūkių, bet tą patį galima pasakyti ir apie biologinį įvairovę, todėl negalime gaišti. Nemanau, kad dėl šios priežasties yra. Ir vilkinama. Taigi norėčiau sužinoti, kodėl jūs atidėliojate, nes yra žmonių, kurie tikrai pasistengia, kad šios direktyvos būtų susilpnintos. Norėčiau žinoti, kas tie žmonės yra. Prašyčiau atskleisti savo kortas. niekas nebuvo patenkintas e, pateikta ataskaita. Ir ką jūs turite menyje, sakydamas, kad dokumentas bus e, paskelbtas kaip galima greičiau, kada tiksliai. Ačiū. Dabar ponas Gebrandis. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu komisijos narį Timermans. Mes kalbame apie tai, kas ateityje bus e, labai svarbu Po 10-15 metų visi supras, kad šie klausimai buvo esminiai. Reaguojant į tai, ką sakė Mark de Masmaer, aš neketinu dabar kartoti to, ką paminėjo kolega, bet noriu užakcentuoti keletą papildomų aspektų. Komisija iš tiesų neskuba ir tai kuria neiškumo. Mes nežinome, kasgi atsitiks su šiomis gamtinėmis direktyvomis. Žinoma, daug kas priklauso ir nuo parlamento, ir nuo valstybių narių. Bet pažvelgus į gamtos politikos analizę, galima sakyti, kad šie teisės aktai yra vieni sėkmingiausių. Vienintelė problema, kurią pastebime, yra įgyvendinimas valstybių narių lygmenio. Bet jeigu komisija taip ilgai vykdo šią refit procedūrą, ar ji skatina valstybės narės gerinti įgyvendinimą, ar ji rodo, kad valstybės narės taip pat gali neskubėti. Aš manyčiau, kad tai skatina valstybės neskubėti. Dabar dėl biologinės įvairovės peržiūros. Visi mes kalbame apie gamtos svarbą. Yra atlikta daug tyrimų rodančių, kad biologinė įvairovė yra labai svarbi ir ekonominė prasme. Biologinės įvairovės praradimas kainuoja mums 3 procentus BVP augimo kasmet. Ir tai matoma aplinkosaugos agentūros ataskaitose. Praėjusiu metu balandžio mėnesį aplinkosaugos agentūra paskelbė savo ataskaitą. Mes bandome užtikrinti ekonomikos augimą ir ataskaita rodo, kad biologinė įvairovė ir toliau yra prarandama, o ji yra susijusi su ekonomikos saugumu. Nuo to laiko nedaug kas buvo padaryta. Europos komisija e, atliko biologinės įvairovės strategijos peržiūrą ir padarė tokias pačias išvadas kaip aplinkosaugos agentūra. Mes nepasieksime numatytų tikslų, mes nesustabdysime biologinės įvairovės praradimo, mes neatstatysime to, kas jau prarasta. Todėl aš labai laukiu Europos komisijos pasiūlymų kaip galima būtų pakeisti susiklošusią padėtį ir kaip galima pasiekti tikslus, kurių turime pasiekti iki 2020-ųjų. Deja, mums nelabai sekasi siekti tikslų. Ir galiausiai dėl žiedinės ekonomikos. Jūsų kalba praėjusiais metais buvo visiškai puikia Mes kalbame apie ekonomikos darbo tvarkę, apie ekonomikos augimą ES ateityje. Tačiau veiksmai netitinka žodžių. Sakoma, kad komisijoje lėtėja veiksmai susijęs su žiedinė ekonomika. Semestro procese jau nebekalbama apie žiedinę ekonomiką, ekologinis dizainas, apie kurį buvo kalbėta 2015 metais, taip pat e, yra sustojęs. Gal galėtumėte mums pakalbėti apie žiedinės ekonomikos politinius prioritetus. Ar šis klausimas vis dar yra jūsų darbo atvarkė ir ar tai yra tik žodžiai, ar taip pat yra ir konkrečių veiksmų. Dėkuoju. GUE frakcija, ponia Kovačina. Ačiū. Vicepirmininkė. Noriu padėkoti, kad pas mus atvykote ir tikiuosi, kad ir ateityje pas mus apsilankysite bent jau kartą per metus. Jūs esate atsakingas už daugelį įvairių sričių, kaip ir mūsų komitetas. Todėl aš norėčiau, kad jūs dažnai pas mus lankytumėtės, kaip ir prieš mane kalbėjo kolegos. Noriu pakalbėti apie tai, kaip komisijos narys Vela dirba su paukščių buveinių direktyva. Mes laukiame nuomonės, ji turėjo pasirodyti birželio 10 dieną, tačiau nepasirodė. Ir mane nelam, nemaloniai nustebino komisijos narys spaudos atstovo nuomonę. Jis teigia, kad komisija dabar sprendžia pabėgėlių krizę. Ir dėl to su paukščių direktyvos klausimais susiję dokumentai nepasirodys artimiausių metų. Jūsų spaudos atstovai sako, kad mes dabar turime laukti tol, kol bus išspręsta pabėgėlių krize. Bet kalbant apie kitas direktyvas, pavyzdžiui, atliekų direktyvą ir aplinkosaugos vertinimą ir Natūra 2000. Norėčiau sužinoti, kai valstybės narės įgyvendina arba neįgyvendina šių priemonių. Man dažnai atrodo, kad mes priimame teisės aktus, bet valstybės narės jų nevykdo. Valstybės narės neįgyvendina net dabar galiojančių teisės aktų ir tai tęsiasi jau šešerius ar septynerius metus. Aš taip pat norėčiau kalbėti apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Šis klausimas liečia mus visus. Komisijos narys Andriukaitis ir jo veikla neverta komisijos nario vardo. Jis ignoruoja parlamentą, ignoruoja teismą ir tai nėra primtina, ypač jeigu mes norime padidinti paprastų piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Komisijos narys pats ignoruoja teisės aktus, taigi mums tikrai nepavyks padidinti pasitikėjimo. Dėkoju. Žaliųjų vardu, ponė Haukin. Og øh, jeg vil anbefale kommissæren at lytte på. Dėkoju. Norėčiau išgirsti, kaip mano kalba bus išversta į olandų kalbą. Visi kalbėjo apie direktyvą Natūrą. Ir tai, ką sakė, norėjau pasakyti ir aš. Su Refit e, matome, kad pažangos tikrai mažai. Na ir visos kitos temos yra labai svarbios. Bet manau, kad jūs iš tikrųjų mm, bereikalo užsipuolate komisijos narį Timmermansą. E, jis ir sakė, jeigu kažkas nesulūžo, neturime to daikto taisyti. Taip ir yra. Šios direktyvos yra labai geros. Tai įrodo moksliniai tyrimai. Daugelis žmonių nori tai ir išgirsti. Pone Demes Makeri, mes klausėme Mes sakėme komisijai, kad jeigu problema nekyla, tuomet sprendimo iškoti nereikia. O, o dabar mes vėl diskutuojame tomis pačiomis temomis. Tikrai keista. Aš apskritai norėčiau pagirti komisijos narį Timermansą. Manau, kad tai, ką jūs sakote, yra tikrai teisinga. Jūs jau nusipelnėte vietą rojuje. Aš galiu jums pasakyti, nors ir nesu dvasininkė. Mm, vasario mėnesį buvo parengta ataskaita, pateiktas e, pranešimas ir matome, kad pokyčių mažai. Komisijos narys Timermansas e, sako, kad viskas gerai, bet palaukime konkrečių rekomendacijų kolegos minėjo svarbius aspektus, svarbius veiklos aspektus. Aš manau, kad vicepirmininkas Timmermansas tikrai įsiklausė į, į tai, ką sakėme mes. Taip pat ir apie, į tai, ką mes sakėme apie direktyvą natūrą. Komisija norėčiau pasakyti štai ką. E, biologinė vairovė yra svarbi. Jis svarbi ne tik kalbant apie BVP augimą, bet taip pat jis svarbi ir klimatui. Tai yra labai e, svarbu klimatui ir aš tikrai sutinku su to, ką sakote jūs ir tikiuosi, kad komisija mums įrodys, kad tai, ką mes e, darome, yra prasminga. Na ir pabaigsiu komentuodama tai, ką sakė kolega Demis Makeris viešoji nuomonė, ne, mm, žmonės ma, mažais, mm, žmonės švelniai tariant nepasitikė ES institucijomis. Reikėtų imtis to, ko reikia piliečiams, pavyzdžiui, reikėtų saugoti aplinką, reikėtų saugoti gamtą. Ir ne tik mm, galvojant apie biurokratų interesus reikėtų nuspręsti, kad čia teisės aktai geri ir juos reikia ginti ir patvirtinti. Dėkoju. Taigi po šių klausimų m, mm, rato, mm, po šio klausimų turo dabar suteiksiu Jums pirmąją progą atsakyti. Dėkoju, dėkoju už klausimus ir už komentarus. E, dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Žinoma, tai ką mes šiandieną padarėme. Na, tiesiog mes tengiamės e, e, atitikti teismo sprendimus. Jūs apie tai diskutuosite rytoj su komisijos nariu Andriukaičiu, taigi jis galės jums pateikti šiandienos sprendimo elementus, jūs galės pristatyti, aš manau, kad jis tikrai laukia šio susitikimo su jumis dėl paukščių ir dėl buvenių direktyvų. Kartais e, viduje dalykai užtrunka daug ilgiau, negu kad norėtume. Deja, taip jau yra. Kartais ir parlamentas e, sus, sus, susiduria su tokiais dalykais, kartais laukiame pranešėjų ir taip toliau. Visose institucijose tokios situacijos susiklostų. Uh, Bet šiaip ar taip mes tengiamės tokias problemas spręsti. Aš jums pateikiau savo bendrai požiūrį į šį klausimą ir e, jį paremė daniškai kalbėjusi ponia. Bet manau, kad e, ypač turėtume apie tai, galvoti apie tai, ką galėtume daryti, kad gerėtų buveinės, gerėtų aplinka, kaip galėtume padėti valstybėms narėms, kaip galėtume saugoti biologinę vairovę, florą ir fauną. Manau, kad tai yra tikrai labai svarbu. Ir manau, kad ponas Hebrandis taip pat tai ir norėjo pabrėžti. Tai yra, kad dažnai susidurėma su teisės aktų perkelimo valstybių narių sistema, nacionalinė sistema problemomis. Taigi turėtume padėti, komisija turėtų padėti valstybėms narėms tam, kad būtų išvengta neaiškumo ir taip toliau. Na, bet kadangi mes labai atvirai čia diskutuojame, norėčiau Jums pasakyti dar kai ką. Iš tų pačių politinių šeimų atstovų aš mm, girdžiu visiškai skirtingas nuomonės. Uh, Ponas Demesmakeris siunčia mm, labai aišku signalą, bet kai kurie jo kolegos iš jo partijos, iš AKR frakcijos, AKR frakcijos e, Europos parlamente vis, išsako visiškai priešingą požiūrį. Ir sako, kad piliečiai nenori tos e, natūra, to natūra reglamento ir taip toliau. Taigi norėčiau jums pasakyti, kad mes remiamės parlamento rezoliuciją. Bet jeigu jūs paskui mane kaltinate, kad aš esu melagis ar panašiai, aš su tuo negaliu susitaikstyti, negaliu su tuo taikstytis, man turite tai rodyti pasiekdami faktus. Aš visada kalbu labai atvirai, aš visada sakau, kad tam tikri dalykai užtruka ilgai, Aš norėjau greitesnio proceso, bet dėje kai kurie procesai užtrunka ir reikia juos užbaigti. To reikia tam, kad aš negalėčiau pateikti, nepateikčiau tik viešų konsultacijų rezultatų, bet kad galėčiau pasakyti ir kaip tai sureaguos komisija ir kokiu priemonių reikėtų imtis tam, kad galėtume pagerinti situaciją. Mano manimu, šiandienos posėdžio metu galime pasiūsti stiprų signalą Nesupraskite manęs klaidingai. Didžioji parlamento dauguma man siunčia stiprų signalą, aišku signalą. Aš džiaugiuosi būtent už tai, kad labai atvirai man buvo pasakyta, ką, jis, ką žmonės mano mm, apie pokyčius. Ir taip mes galime pagerinti sprendimus, kuriuos priimame komisijoje. Bet užuot vieni kitus puolę, bendradarbiaukime. Bendradarbiaukime vienoje barikadų pusėje. Stenkime įtraukti visus. Ir galiu patikinti, kad mano institucijoje komisijoje bus stengiamas atsižvelgti įvairius aspektus tam, kad mūsų sprendimas būtų stipresnis. Dėl to, ką sakė ponas Lyzė, jis kalbėjo apie maistingumo profilius. Jie nebuvo patvirtinti. Na, dabar mes vertiname, ką reikėtų daryti, kokiu veiksmu reikėtų imtis. Mes turėtume gauti rezultatus kitais metais. Na, o dabar dėl žiedinės ekonomikos. Pasikartosiu. Mes turime supaprastinti, mes turime įtraukti žiedinę ekonomiką į visas mūsų veiklos rytis. Taigi, jeigu kalbame apie bendrą e, skaitmeninę rinką, energetikos sąjungos vystimą, kūrimą, jeigu norime gerinti vidaus rinkos veikimą, kur, jeigu norime kurti e, infrastruktūras, Jeigu žiūrime, pavyzdžiui, į EFSI, galima galvoti ir apie tai, kaip turime panaudoti struktūrinius fondus. Taigi, galvokime ir apie tvarę ekonomiką, ekonominį vystimąsi valstybėse narėse. Mes į visą tai atsižvelgsime į rekomendacijas, kuris teikiame valstybėms narėms. Nes tai, ką sakė kolegos Hotė ir Hebrandi, matome tikrai požiūrio pokyčius mūsų ekonomikoje. Jos tikrai yra, jie tikrai yra ganėtinai dideli. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, į naujas investicijas per EFSI. Mm, rinkoje tikrai daug dėmesio skiriama šiai temai ir dėl to įmonės, pramonės atstovai apie tai, apie šią temą galvoja dar labiau, pasitelkdami dar labiau struk, strateginį požiūrį negu mes. Mes žinome, kokia yra dabar ekonomikos situacija, žinome, ko siekiame ir nekabame apie techninį arba mokslinį iššūkį ar finansinį iššūkį. Tai tiesiog yra e, politinės valios ir reguliavimo klausimas. Štai dėl ko geresnis reguliavimas, reglamentavimas tikrai bu, pravers, nes tas teisės aktas bus daug daugiau įtraukus, įtrauksime ir nevyriausybinės organizacijas, ir suinteresuotosius subjektus. Taigi, teisės aktai bus tikrai naudingi, tikrai pasitarnos perinant prie žiedinės ekonomikos. Žalieji susitarimai yra E, šios iniciatyvos dalis. Mes kartu su Karos Moedo šėmėme šios iniciatyvos praėjusią savaitę. Praėjusią savaitę matėme daug e, e, projektų susijusių su, su, su EFRO, su, su, su šias rytimi Niderlanduose. Taigi, tokie sprendimai priima visus valdymo lygmenis nes pasitelkėme bendrai požiūrį susijusį su e, tūkstantmečio plėtros e, tikslais, e, tvaraus vystimosi tikslais ir pereiname ir prie vietos institucijų, įtraukiame visus lygmenis. Taigi svarbu galvoti ir apie valdyseną visas, visais lygmenimis. Ir dėl to tikrai pritariu ponui Gebrandi. atidžiai išklausiau tai, ap, apie tai, tai, ką jis sakė apie biologinę vairovę. Deja, negaliu sakyti, kad kažkam nepritariu. Aš tikrai pritariu viskam. Kadangi aš sutinku su to, ką jis sakė, reikėtų man pradėti imtis tam tikrų veiksmų. Nežinau, kiek sugebėsiu padaryti, bet tikrai apie tai mes dar pasikalbėsime ateityje. Jūs tikrai įtikinote mane, kad reikia skubiai imtis veiksmų skirtų biologinė vairovė. Taigi, ponia, aš išklausau tai, ką jūs sakėte. Nežinau, kiek rezultatų pasieksiu, bet tikrai apie tai e, jūsų komitete dar padiskutuosime ir padiskutuosime apie tai, kaip galime pagreitinti pokyčius. Pasas, pasakiau jau apie endokrinę sistemą ardančias medžiagas, ko gero didžiąją, į didžiąją dalį klausimų jau atsakiau. Dėkui, galime pradėti antrąjį klausimų raundą. Ponas Belet. Ačiū. Labadiena vice pirmininkė. Visai tiesingai paminėjote, kad žiedinė ekonomika tai politinis klausimas. Žinoma, greta ekologijos ir geopolitikos e, tai labai svarbi tema. Iš tikrųjų, vietos lygių pusė, pusė atliekų išvežama į savartynus. Ir akivaizdu, kad e, e, yra pagunda pirmiausia nusiskinti vaisius, kurie lengvai pasiekiami. E, tuo tarpu, kai žinome, kad atlikas galima būtų ir deginti, panaudoti kogeneracijai. Ir būtent to turėtume siekti. Bet visų pirma, reikėtų bandyti sumažinti atliekų apimtis. Mums reikia tokios politikos, kuri stimuliuotų naujoviškus verslo modelius ir pasitarnautų kaip paskaitos atliekų apimtims mažinti. Mūsų ambicija turėtų būti štai tokia. Atlikos turi būti per, perdirbamos. Jų iš vis neturi būti, turėtume pereiti prie energijos generavimo kogeneracinėse jėgainėse. Thank you very much. And now I invite uh, Vice President Mr. Potts. Dėkui. Suteiksiu žodį komiteto pirmininkui. Dėkui pirmininkė, ačiū komisijos vicepirmininkui, ponas Pok. Nenoriu leistis į detalės, bet e, kai kalbame apie pereitus kelis mėnesius ar pereitus metus, tarp parlamento ir komisijos yra pakankamai daug nesusipratimų. Aš, aš sveikinu jūsų požiūrį, kad nereikia taisyti to, kas nėra sulūžę. Tai kodėl mes. E, Girdime dabar e, kalbas apie tai, kad reikia atnaujinti zoologijos sodų direktyvą, kur niekas ten nėra sulūžę ir viskas gerai funkcionuoja. Dėl paukščių buveinių direktyvos, tai, sakysime, esu gavęs daugybę elektroninių laiškų dėl ten esančio sąrašo. Jūs turbūt tokių esate gavęs ir pats, daugumai iš jūsų pačios šalies nelabai įsivaizduojame, kodėl e, Envi generalinis direktoratas siūlo įtraukti į tą sąrašą ne tas rūšis, kuriams labiausiai iškilsi grėsmė, bet e, naminis gyvulėlis ir taip toliau. Dėl e, glifosato problemos reikia pasakyti, kad komisija nesilaiko net ir stipriausios Europos parlamento frakcijos nuomonės, EPP frakcijos nuomonės dėl endokrininių sistemą ardančių medžiagų. Jau keletą kartų apie tai buvo kalbėta, aš jokiais būdais nenorėčiau jūsų kaltinti kad e, meluojate, bet gal jūs esate dezinformuotas. Pavyzdžiui, e, endokrinių disruptorių apibrieštis nėra ta pati, kaip kad PSO. Yra įtartas papildomas žodis ir tada Europos komisijos siūloma apibrieštis yra silpnesnė negu PSO. Taigi aš noriu paklausti, kaip galėtume geriau bendradarbiauti, spręsdami sudėtingus klausimus, gal reikia nustatyti naujų komunikacijos kanalų tarp EP ir Europos komisijos. Turbūt įsivaizduojate, kad kad e, generaliniai direktoratai mums sako, kreipkitės į komisijos vicepirmininką, kartais net nežinome, e, apie kurį vicepirmininką kalbama. Taigi kartais e, yra daug neaiškumų. Dėkui. Dabar ponas Todbas. Dėkui, pirmininkė. Ir e, ačiū ponui Timermansai, kad atvyko pas mus. Prieš keltą savaičių pradėjau skaityti pranešimą apie atvirasias viešasias konsultacijas e, dėl vadinamojo fitness check. Skaičiai mane suneramino 53 700 kažkali asmenys tarsi sureagavo, bet e, iš tų pusės milijono atsakymų 500 20 e, tūkstančių gauti iš automatizuotų platformų, kur automatiškai buvo atsakyta du ar tris klausimus. Tik tai trys e, procentai 16 tūkstančių ir 800 su viršum iš esmės e, ir detaliai atsakė į tai, ko jūs klausėte. Deja, e, panašius, panašias tendencijas matome ir viešuosiuose konsultacijose dėl TTIP sutarties. E, tokia technologija mane, kaip buvusi žurnalista, labai neramina. Esu labai sunerimęs, nes e, iš dalies tuos dalykus finansuoja aplinkos generalinis direktoratas. Aš manau, kad e, morališkai tai nėra priimtina. Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. E, aš gird, išgirdau jūsų pareiškimą, bet nelabai supratau, ko jūs klausėte. Na, vyksta e, viešosios konsultacijos, kurias iškreipia automatizuoti atsakymai. Tai nėra visuomenės diskusija automatizuoti mašinas patekimi atsa, atsakymai. Tad noriu paklausti, kaip Jūs vertinate tokią sistemą? Dėkui, ponė Gerlinger, atsiprašau, kad e, klausančiųjų seka pakeičiau. Nieko visos, ačiū. Aš e, norėčiau Jūs paklausti apie e, komitologijos procedūros vis e, didesnį, platesnį vartojimą tarp šio parlamento ir šios komisijos santykiuose dėl glifosato, dėl kitų dalykų, dėl įgyvendinimo aktų komisijos pozicija yra aiški, jeigu nuolatinis komitetas nepareiškia savo nuomonės, tai komisija gali priimti tokį gyvendinamąjį aktą. E, konkrečiai dėl kai kurių klausimų e, yra susidariusios tam tikros e, dokumentų prieimimo spūstys. Aš žinau, kad komisija bando jas išsklaidyti, vadinasi, matome tam tikro uh, disfunkcionalumo apraiškų. Mes matome, kad kitose srityse yra prieštaravimai teikiami, kai kurie patvirtinami, kai kurie ne. Bet atsižvelgiant į tai, kad e, teisingumo teismas e, priemė rekomendaciją dėl to, kad nereikia priimti sprendimų dėl GMO, komisija tai ignoravo, Taip pat matome tam tikrų vilkinimų e, ir e, aš sveikinu komisijos siekį užsikrinti geresnį reglamentavimą, bet kaip praktikoje pasiekti, pasiekti pokyčių, kad tie kanalai e, būtų atlaisvinti. Dėkui dar, paklaus ponas Ek. Ačiū pirmininkė, vicepirmininkė Timmermansai norėčiau e, susitelkti į maisto atliekų problemą, e, kalbant apie žiedinę ekonomiką, neseniai 2016 e, metų maisto ataskaita paskelbta, joje sakoma, kad nepakankamai kovojama su maisto atliekų problema. Tuo tarpu pusė pasaulio valstybių kenčia nuo nepakankamo maisto kiekio, e, yra problemų dėl e, gyventojų viršsvario, nutukimo. Tai, tai didelė sveikatos problema. Ir, e, e, siekiant 2030 metų tikslų e, labai e, svarbu neužmiršti ir tvaraus e, gamtos išteklių panaudojimo ir, tai, ir to, kaip mes naudojame maistą. Aš noriu paklausti, ar komisija, siekdama geresnio reglamentavimo, pateiks pasiūlymą šią temą, kad uh, E, būtų reformuota ekologijos ir žemės ūkio politika, kad galima būtų pasiekti 2030 metų tikslų ir ar bus skatinamas naujas žemės ūkio modelis, kuris leistų išspręsti maisto atliekų problemą Europoje. Dėkui. Žodis panu Javor. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Timirmansai, tikiuosi ne paskutinį kartą pas mus atvykote. Aš noriu paklausti apie tris dalykus. Pirmasis - parengėmėjai darbai, kuriuos atliko ankstesnės kadencijos komisija, vadovaujant komisijos nariui Patočnikui. Aš turiu galvoj komisijos dokumentą dėl e, prieigos prie teisingumo, e, tai susijęs su dalyvavimu priimant sprendimus aplinkosaugos rytyje, užtikrinant e, tvarę ekonomiką, tvarę visuomenę ir tvarę Europą. To reikia taip pat įgyvendinant Arhuso konvenciją, e, užtikrinant tinkamą Europos piliečių prieigą prie teisingumo. Mano klausimas toks. Naujoji komisija ketina grįžti prie šios temos, prie šios problemos, kurią ji buvo atidėjusi, kai naujoji komisija pradėjo dirbti ir kada mes galime tikėtis naujų iniciatyvų iš komisijos pusės dėl prieigos prie teisingumo. E, kita panaši problema, vėlgi Patočinko kabinetas buvo parengęs komisijos dokumentą dėl aplinko aplinkosauginių inspekcijų. Mes žinome, kad NVO piliečiai e, šioj srity e, gali atlikti labai svarbu vaidmenį įgyvendinant ES aplinkos teisės aktus. Na ir daugelį atvejų e, tokios aplinkos inspekcijos yra laikomas valstybių narių kompetencijos rytimi, bet e, skirtumai tarp valstybių narių gali nulemti labai skirtingai ES teisės aktų interpretavimą. Ar komisija ketina grįžti prie šios problemas? Na ir e, paskutinis mano klausimas susijęs su paukščių buveinių direktyva, apie kurią kelis kartus čia jau buvo minėta. E, daug dalykų jau pasakyta, aš turiu tik vieną klausimą. Ar galėtumėte mums pasakyti laiko terminą? iki kurio komisija atvyks į parlamentą ir pateiks vadinamąją refit studiją ir ar galime tikėtis, kad komisija inicijuos įgyvenimo veiksmų planą paukščių buveinių direktyvai įgyvenimui. E, direktyvos įgyvendinimui. Dėkui, žodis poniai Kostinger. Um, oh. Ačiū vicepirmininkui. Aš norėčiau kelti geresnės teisėkuros klausimą. Ypač kalbant apie Natūra 2000. Akivaizdu, kad būtų tinkamiau taikyti lankstų požiūrį, nes statiškas požiūris nėra tinkamas. Mes turime rūpintis išsaugojimu, todėl turime pakoreguoti tam tikras direktyvas. Pavyzdžiui, mano regione yra nemažai asmenų, kurie siekia išsaugoti upėtakių išteklius. Ir tą padaryti nėra lengva, nes tie, kurie atsakingi, visuomet kaltina Briuselį ir Europos Sąjungą. Taigi mums reikia taikyti lankstų požiūrį. Ir kitas klausimas, apie kurį norėjau kalbėti, tai yra žemės savininkų teisės. Mums būtina apsaugoti miškus, kuriuose dirba asmenys ir kurie išgyvena iš miškų Šiuo metu situacija yra tokia, kad e, žemės savininkams e, niekas nepriklauso ir tai kelia didžiulį susirūpinimą. Atskiri ūkininkai gyvena iš medienos pardavimo ir jie rūpinasi miškų tvarumu o vėliau prieimus tam tikrus teisės aktus jie nebegali parduoti medienos. Vietos valdžios institucijos sako, kad taip atsitiko dėl ES teisės aktų, žmonės nėra patenkinti ir e, prasminga yra sustikti su ūkininkais, susėsti ir paieškoti protingo sprendimo. Tai galėtų pagerinti padėtį. Visi mes norime pagerinti padėtį, todėl turėtume būti lankstesni. Dabar ponas Parnijo. Pone vicepirmininkė, dėkoju už tai, kad dalyvaujate šiame posėdėje. E, dėkoju Jums už tai, ką sakėte apie žiedinę ekonomiką. Ji tikrai susijusi su daugeliu iššūkių, ne, tai ne tik dėl klimato kaitos, bet taip pat ir e, dėl kovos su nedarbo Europoje ateityje. Rytoj po 10.15 mūsų posėdėje e, lankysis taip pat komisijos narys Andrikaitis, jis pristatys Jis pristatė komisijai šiandieną e, dokumentų rinkinį, kuris skirtas endokrininė sistema ardančioms medžiagoms. Man rodosi, kad sąrašas tų endokrinę sistemą ardančių medžiagų vis dėlto nėra e, prieduose, jo nėra prieduose. E, to dokumento, kurį pristatė šį rytą ponas Andriukaitis, bet Man rodos, kad čia arba plenarnėje sesijoje jūs nekartą sakėte, kad dėjote pastangas tam, kad prieš vasarą atsirastų būtent tokia publikacija apie endokrinę sistemą ardantis medžiagas. Norėčiau pažiūrėti, ar jūs patvirtinsite mano teiginį. Tikrai sąrašo nėra. Taip pat Dar vienas dalykas, na, pavyzdžiui, mes dažnai kalbame apie glifosatą, žiedinę ekonominę, endokrinę sistemą ardančias e, medžiagas. Man taip pat labai svarbu, e, kad būtų užtikrintas ir skaidrumas, kad komisijos e, ir lobistų bendradarbiavimas būtų skaidrus. Jūs rengėte skaidrumo registrų reformą. Ir žinote, kad Europos institucijos padarė išvadą, kad trūksta skaidrumo, kalbant apie bendradarbiavimo su tabako pramonė. Ir komisija turi informuoti apie visus posėdžius su tabako lobistų atstovais. Išskyrus tik vartotojų apsaugos ir sveikatos apsaugos generalinius direktoratus. Taigi, pasirašant Pasaulio sveikatos organizacijos konvenciją dėl kovos su tabaku, reikėtų apriboti tuos posėdžius su tabako pramonės atstovais, reikėtų jų organizuoti kuo mažiau ir reikėtų informuoti būtent apie juos, kaip kad ir yra nurodoma. E, reikėtų, kad būtų viešai paskapta būtent, kada komisija suorganizuoja tokius posėdžius. Ir taip pat norėtume, kad būtų pateikti ir tokių posėdžių protokolai. Taigi, e, reformuojant skaidrumo registrus, aš manau, kad reikėtų atsižvelgti ir į šį aspektą. Dėkuoju. Thank you very much. And now, Mr. Dėkuoju. Dabar ponas Uden. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas e, vicepirmininkė. Aš noriu paklausti apie autorizavimo procedūrą, kalbant apie augalų apsaugos produktus. Kalbant apie leidimų išdavimą, mes matome, kad yra labai daug kliūčių institucijose, ypač kalbant apie glifosatą. Leidimų išdavimo procedūra turi būti demokratiška ir pagrista mokslu. Taip yra numatyta reglamente, tačiau valstybės narės e, ne visuomet nori pasiekti sutarimą, todėl dažnai e, galtinis sprendimas priklauso komisijai. Valstybės narės ne visuomet imasi tinkamo vaidmens, todėl Europos komisija turi priimti sprendimą ir galiausiai yra kaltinama, jeigu yra prim, priimamas e, kitoks sprendimas. Kaip komisija žiūri į tokią padėtį ir ką jį ketina daryti, e, iškylant tokiems instituciniams sunkumams. Ir kitas klausimas yra susijęs su. So maisto švaistimu, koks yra šio klausimo vaidmuo žiedinės ekonomikos pakete. Ačiū. Dėkoju, pon, ponė Šerier. Voorzitter, commissaris, ik, eh, ik kan u zeggen dat. Eh, Ačiū. Pirmininkė, komisijos nariai. Aš dažnai sutinku grupės iš Niderlandų, aš su jais kalbu apie EFSI ir žiedinę ekonomiką. Jie labai teigiamai žiūri šitos klausimus. Piliečiai ir pramonė Niderlanduose teigiamai į tai žiūri. Mes galime net tuo didžiuotis. Tačiau yra sunkumų. Yra e, jaunuolių, net ir mūsų salėje, ir aš nesu įsitikinusi, kad jie žino, ką reiškia žiedinė ekonomika. Tai yra e, tokios brangios mums darbo vietos. Mes apie tai turime kalbėti daugiau. Kitas klausimas yra susijęs su atliekomis. Apie tai mes šiandien nelabai daug kalbėjome. Mes tik vieną procentą atliekų laikome savartynuose, bet yra labai daug gerų minčių, taip pat yra ir tam tikrų kliūčių. Pavyzdžiui, kaip panaudoti atliekas statybų sektoriuje. Situacija yra panaši ir kitose valstybėse narėse taip pat e, paukščių buveinių direktyva. Praėjusią kartą jūs e, sakėte, kad bus ieškoma sprendimų. Mano kolega iš Austrijos e, taip pat netaip seniai pasiuntė aišku signalą. Ponas Demesmaker sakė, kad gauna labai daug laiškų iš gamtos apsaugos agentūrų, aš gaunu tokių laiškų ir iš žuvininkystės agentūrų. Uh, jeigu 3-4 milijonus laiškų gauni iš kitos pusės, tai aišku, nėra lengva. Mes turime ieškoti būdų, kaip išeiti iš padėties. Ponas Gebrandi iš Niderlandų kalbėjo ne tik apie Niderlandų piliečius, bet apie visą pasaulį. Dabar kalbame apie tai, kad negalime apdoroti atliekų ir dažnai tai kelia problemų žmonėms jų gyvenamosiose vietose. Ir Niderlanduose yra apsaugota teritorija ir ten negalima kirsti medžio. Yra ūkininkų, kurie ūkininkavo toje pačioje teritorijoje, jų šeimos ten užsiemė tą pačią veiklą šimtus metų, bet dabar staiga jie turi palikti savo žemę, nes toje teritorijoje yra saugomi augalai. Mes tikrai neturėtume taip elgtis. Mes turime ne tik keisti direktyvą, mes turime ieškoti uh, išeities. Ir jeigu jūs mane suprasite, aš būsiu laiminga. Ačiū. Dėkoju. Pono Kaputo nėra. Pone Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Eh, yo también me quería unir a, digamos, a la. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat kalbėti apie žiedinės ekonomikos paketo stiprinimą. Ispanijoje buvo priimti įstatymai, kuriais buvo skatinama e, rinkti kolektyviai atliekas, tai sukūrė naujų darbo vietų ir tai taip pat kelia piliečių pilietiškumą. Aš manau, kad mums reikalingas stiprus dokumentų paketas, mums būtina kalbėti apie visą grandinę, pradedant nuo dizaino. Aš manau, kad jums tikrai pavyko, jeigu yra būdų, kaip mes galėtume jums padėti, mes tikrai pasistengsime tą padaryti. Kartu su kolegomis iš pramonės reikalų komiteto mes ėmėmės veiksmų dėl pramoninių veiksmų. Mums reikia spręsti ne tik užterštumo problemas, mes žinome, kad tai yra ilgalaikės problemos, bet mums reikia ieškoti sprendimų, pramoninių, technologinių sprendimų, kurie mums padėtų. Taip pat negalime pamiršti ir rizikos faktorių nagrinėjimo. Jūs žinote, kad mums svarbu yra įgyvendinti teisės aktus. šis laikas yra labai svarbus ir teisėkuros poreikis yra didžiulis. Kartais nebūtina kurti naujų teisės aktų, kartais reikia tiesiog įgyvendinti jau patvirtintus aktus. Mes taip pat turime nuolat galvoti apie tai, ar teisės aktai yra reikalingi. Per deleguotusius aktus Europos komisija atlieka savo ekspost vaidmenį. Nei komisijai, nei parlamentui nepavyko su įgyvendinimu, nes už įgyvendinimą yra atsakingos valstybių narių vyriausybės ir jos elgesi taip, kaip nori. Taigi aš norėčiau, kad būtų sustiprintas įgyvendinimas Ir šis klausimas turėtų būti keliamas susitikimuose su nacionaliniu parlamentu atstovais. Kartais pas mus atvyksta parlamentų atstovai, e, diskutuoja tam tikrais klausimais, tačiau mums reikėtų būti griežtesniems. Ir turime pasirūpinti, kad Europos parlamentas atliktų e, labai svarbu vaidmenį, kad tikrintų tai, kas yra kartu su Europos komisija parengiama. būna tai, kad mes reikalavome gyventi to, kas netenkina mūsų interesų. Dėl EFSI mes tikrai teiksime jums savo pagalbą. Aš tą jau sakiau ponui Katainen diskusijų Strasbūrė metu. Kai kurios ES narys turinčios biudžeto deficitą negali įgyvendinti auksinės taisyklės. Mes turime šią auksinę taisyklę taisyklę ir valstybių narių indėlius, įnašus į bendrą puodą. Ir dabar susidurėme su rimtomis problemomis. Mums reikia sustiprinti EFSI. Ir keisti vietos ir regioninių valdžios institucijų požiūrį. Gali būti pinigų, bet e, gali būti taip, kad niekas nėra daroma, projektai yra blokuojami. Galbūt jūs galėtumėte kartu su komisijos nariu Katainen mums padėti ir pasvarstyti šitą auksinės taisyklės klausimą. Pone Kalenberg. Dėkoju. Vicepirmininkui ačiū už kantrybę. Norėčiau pabrėžti keletą klausimų, apie kuriuos jau buvo kalbama. Šie klausimai man yra labai svarbus. Refit man labai svarbus. Jūs sakėte, nereikia taisyti to, kas nėra sugedę. Tyrimai rodo, kad direktyvos veikia Mums reikia teisinio saugumo užtikrinimo valstybėse narėse ir mums reikia iš jūsų sužinoti terminą, kada jūs pristatysite savo darbinę dokumentą ir kaip jis atrodys. Jūs taip pat šiandien sakėte, kad ES nori išsaugoti biologinę įvairovę ir tikimasi daugybės minčių Man tai labai patiko. Aš turiu pateikti Jums kaip vicepirmininkui prašymą. Kolegijoje daugelį sprendimų reikia priimti vienbalsiai ir mes manome, kad tai, ką Jūs siūlote, kalbant apie žiedinę ekonomiką, yra teisinga. tą patį reikėtų daryti ir taikant 168 straipsnį susijusi su sveikata ir sveikatos priežiūros sistema, kuri šiuo metu nesusilaukia pakankamai dėmesio. Dėkoju kolegoms už ilgą klausimų sąrašą ir dabar suteiksiu žodį Jums, ponė vicepirmininkė. I... Dėkoju Jums. Pasistengsiu atsakyti į visus klausimus. Atsiprašau iš anksto, jeigu kurį pamirščiau. Ponas Baleton klausė dėl atliekų. Tai yra vienas iš mūsų didžiausių iššūkių, būtent susijusiu su tvare politika, tam, kad mažiau atliekų būtų, tam, kad mažiau atliekų susidarytų ir tam, kad susidarančios atliekos būtų panaudotos svariai. E, Žinoma, mes norime vengti savartynų, bet e, aš žinau, kad jeigu mes netinkamai, pas, netinkamai galvosime apie ilgalaikį investavimą, tada investicijas tada reikia uh, pasirenkamas atliekų deginimas ir deginimui tikrai e, reikia daug atliekų. E, taigi manau, kad reikėtų padėti valstybėms narėms pasitelkti holistinį požiūrį į atliekų e, tvarkymą, ekologinį dizainą ir kitus dalykus. Visų pirma, reikia mažai tiesiog leisti mažai atliekų susidaryti. Deginimas yra sudėtingas dalykas, sudėtinga problema. Žinoma, galime teikti, kad e, akivai aišku, kad mes visi sutarėme, kad atliekų deginimo reikėtų atsisakyti. Atsiprašau, reikia atsisakyti e, savartynų. Na, o kaip galime apriboti atliekų deginimą? Negalime sakyti, kad niekada atliekų deginimo nereikės. Žiedinė ekonomikoje vis dėlto anksčiau ir vėliau atsiranda tokie komponentai, kurie daug, tris kartus panaudoti prieina prie gyvavimo pabaigos ir tada sudeginti vis dėlto reikės, bet deginti reikėtų tvariai. Toks būtų mano požiūris. Manau, kad diskusijų vis dėlto su valstybėmis narėmis vis dar reikia, nes valstybės narės nesutarė, jų pozicija šioje srityje skiriasi. Rodus 50 arba dar daugiau procentų atliekų yra šaldamos savartinė, savartinuose, o Estija ar kažkuri kita valstybė nuo 70 procentų per kelis e, metus perėjo prie tikrai mažo procento atliekų kiekio šalinamo savartinuose. Taigi tikrai labai veiksminga pasitelkti skatinamasis priemonės. Ir jūs, ponas Bilėtai, tikrai teisus, kad reikėtų būtent pasitelkti tokį požiūrį. Žinau, kad yra tokių verslininkų, kurie dirba atliekų mm, srityje, aš nekalbu apie mafiją. E, pasitelkia naujus verslo modelius, nes pastebi, kad tikrai galima šioje srityje uždirbti lėšų. Ir tokiu atveju jie klausia, kaip galėtume bendradarbiauti, nes mes žinome, mes išmanome atliekų sritį ir galime pasitelkti šių žmonių pagalbą. Negalime, jam, neturime jiems tik sakyti, kad visą tai, ką jie iki šiol darė, buvo klaidinga. Juos galime įtraukti į šią veiklą. Bet kai kas iš jūsų minėjo, kad e, problema yra ta, kad e, požiūris yra tikrai holistiškas. Jis apima labai daug sričių, yra susijęs su, su žaliavomis, su dizainu ir taip toliau. Pasitelkime betono pavyzdį. Tai yra vienas iš labiausiai teršiančių, tai yra viena iš labiausiai teršiančių medžiagų pasaulyje. Per metus dabar mes sunaudojame daug daugiau betono, negu kad buvo sunaudota per visą Romos, senovės Romos gyvavimo laikotarpį. Taigi Jeigu ir statybų sektorija mes pasitelksime tvarumo požiūrį, galbūt galėsime pakartotinai panaudoti betoną arba pasitelkti kažkokias alternatyvas vietoj, naudomas vietoj betono. Tokiu atveju būtų galima pasiekti tikrai didelės pažangos. Na, reikia tikrai iš naujo sukurti statybų sektorių. Mano manimu, tai tikrai džiugina. Džiug, džiug, Tai yra tikrai įdomis rytis. Na ir e, jūs minėjote, kad tai yra tikrai holistinis, holistinis požiūris. Ponas Poč, minėjo zoologijos direktyvą. Aš iš tiesų norėčiau pasakyti, kad mes ne, ne, neplanuojame tos direktyvos, zoologijos sodų direktyvos atsiimti. Dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų nenorėčiau uh, užbėgti už akių jūsų diskusijai su Vitenu Andrikačiu rytoj. Bet mes remiamės pasaulio sveikatos organizacijos apibrieštimi ir pagal uh, E, mes pateikėme gairės agentūroms, kaip reikėtų taikyti tas tą apibriežti. Ir mes išskiriame tik biocidų ir pesticidų sritį, kur kalbame apie teis, teisinę prievolę. Bet e, nenorėčiau Jums pateikti per daug detalių, apie tai galite išsameu padiskutuoti ir su mano kolega Andriukaičiu viešosios konsultacijos. Atsiprašau, pamiršau jūsų pavardę, sako komisijos narys. Aš supratau, ką jūs sakot. Kai pirmą kartą naudojau viešųjų konsultacijų metodą, man rodėsi, kad buvo sakoma tas pats per tą patį. Bet Vėliau pastebėjau, kad yra tokių žmonių, kurie kuriems koks nors klausimas yra labai aktualus, bet jie tiesiog neranda, kaip išsakyti savo mintis. Taigi tikrai idėjos kartais kartojasi, bet tai nereiškia, kad tie žmonės nesielgia natūraliai autentiškai. Tiesiog reikia tinkamai organizuoti tas konsultacijas. Man pradžioje atrodė, kad tai buvo kažkoks automatiš, automatiškai pateikiamas atsakymas, bet vėliau gali paaiškėti, kad iš tiesų tai yra žmogaus nuomonė. Taigi, tų viešųjų konsultacijų rezultato aš netmeščiau tik dėl to, kad atsakymai yra identiški, nes jie vienodai suformuluojami. Žinoma, negaliu garantuoti, kad tikrai nėra taip, kaip sakote jūs, bet mano skeptiškumas sumažėjo, kai aš paklausiau žmonių, kodėl jūs taip padarėte. Ir labai dažnai man buvo atsakoma, kad aš būtent taip ir jaučiu. Aš būtent taip ir manau, aš tikiu šią organizaciją, jos darbu, aš noriu, kad komisija žinotų tai ir tai, žino, kad mes eina, einame gerą linkmę. Taigi, jeigu, tarkim, žmonės žiūri televizorių, žiūri laidą Britain's Got Talent ir spaudinėja distancinio valdymo pultelio mygtukus, jie galės priimti sprendimus. Tai bus ir demokratijos, tai bus ir būtent demokratijos atvejis. Tai bus sustiprintos demokratijos atvejis. Jeigu mes e, galime panaudoti viešasias konsultacijas, tai naudokime jas, nes yra žmonių, kurie tikrai uh, žiūri į tam tikrus dalykus, kaip jų labai svarbius jiems klausimus ir nori savo nuomonę išsakyti. Dėl komiteto procedūros. Tai yra tikrai labai žavus klausimas. Susijęs su ES sutartimi kai buvau ministras ir buvo diskutuojama apie genetiškai modifikuotus organizmus, man rodėsi, kad e, visos valstybės narės e, ne, nepritarė sprendimui, bet kadangi buvo pasakyta, kad naudojantis komitologijos procedūrą nieko negalima padaryti, be mokslinio įrodymų prasidėjo konkurencija tarp politinio, politinių sprendimų ir mokslinių įrodymų. Aš manau, kad tai nėra labai gerai. Manau, kad mes turime remtis tais moksliniais įrodymais, bet turime priimti sprendimus. Ir tada turime susitankyti su tuo sprendimu. Arba turime elgtis politiškai ir pasakyti, kad mes nenorime tam pritarti ir priimti atitinkamą sprendimą. Na, o šiuo atveju, man rodos, ponas Hautima taip ir pasakė valstybės narės nežino, ko siekia, vyksta kažkoks vidinis politinis konfliktas ir nusprendžia susilaikyti. Na ir tokiu atveju komisija negali susilaikyti. Komisija tokios teisės neturi. Mes dėja e, taip elgtis negalime. Ir anksčiau ar vėliau, reikia pergalvoti mūsų sprendimų prieimimo procedūrą, pagalvoti apie ją iš naujo ir pagalvoti, ar jinai tinkama. Aš kol kas atsakymo neturiu, nes iš tiesų jį turėtų rasti valstybės narės. Jeigu jos nori, kad būtų pasitelktas politinis požiūris, tada sprendimą reikia priimti taryboje. Jeigu norite, kad būtų remiamasi mokslu, tuomet nesikiškite į politiką. Bet atsargiai pasirinkite tas rytis, kuriuose norite vadovautis mokslu. Taigi man kol kas iš galvo nešauna, koks būtų tikamas sprendimas, bet būtent taip norėjau, tai norėjau pasakyti. Dėl Roundup, dėl glifosato, pesticidų komisijos narys Andrikaitis praėjusią savaitę mus informavo apie tai, kad buvo nuspręsta kreiptis į apeliacinį komitetą. Uh, kuris e, susirinks e, birželio 21 dieną. Mes tikimės, kad e, valstybės narės pritars ir kad bus apsaugoma, bus ir toliau saugoma žmonių sveikata, gyvūnų sveikata ir aplinka ir kad bus remiamas esamais duomenimis. Matote, kad šioje srityje vėlgi kalbame apie politinį požiūrį. Uh, moksliniais e, įrodymais yra remiamas tada, kai atitinka, kai neprieš, jie neprieštarauja politiniam požiūriui. Deja, tokia situacija yra susiklošiusi, bet jos reikėtų vengti. Dėl maisto atliekų. Nacionaliniai parlamentai taip pat e, analizuoja šį klausimą. Pasitelkia žaliosios kortelės iniciatyvą. Mums tai yra e, gana naudinga mes turime seškinti, kur švaistomas maistas, kiek, kodėl jis yra švaistomas. Tikrai pasaulį išmaitinti bus labai sunku, nes demografiniai pokyčiai yra didžiuliai. Aš nekalbu tik apie vandens valdymą, nes jį vykdyti vis sunkiau, pagalvokime apie fosfatus ir taip toliau. Taip pat reikėtų išmatuoti, kiek ES yra e, švaistoma maisto, reikėtų, kad valstybės narės informuotų apie e, švaistomo maisto lygį ir taip pat pramonės e, ir valstybių narių atstovai taip pat turėtų šią veiklą sitraukti. Mes sukūrėme platformą, kurioje būtų galima vykdyti diskusijas apie maisto atliekas. UNEP ir FAO, e e, FAO taip pat bus įtrauktos į šią iniciatyvą. Ir aš ir toliau jums padėsiu šioje srityje. Dėl galimybės kreiptis į teismus, rodos tai buvo klausimas, kurį uždavė ponas Patočnik. Iki šių metų pabaigos mes ketiname pristatyti iniciatyvą dėl, iniciatyvo, dėl galimybės kreiptis į teismą. Mes remsimės teisingumo teismo interpretavimo gairėmis. Dėl atitikties mes geriname metodus, kuriuos valstybės narės naudoja tam, kad būtų įvertinta atitiktis kartu su valstybės narimis jau porą metų dirbame šią srityje ir norime kurti darbo grupę. Jeigu turite kokiu nors komentaru apie tai, kaip galėtume pasiekti geresnių rezultatų šioje srityje, prašau pasakykite apie juos arba atsiųskite juos elektroninio pašto žinute. Negaliu jums nurodyti laiko terminų, nes jeigu jie bus uh, Jeigu ta data bus per, per greitai, tuomet busite nepatenkinti ir taip toliau ir panašiai. Taigi aš norėčiau pasinaudoti tam tikrus vertus, vertinių mechanizmų šioje srityje. Jokių laiko terminų nenurodysiu. Dėl buveinių ir paukščių. Ką mums reikėtų išspręsti labai dažnai valstybės narės, mus kaltina dėl dalykų, kurių pačios neatlieka. Aš e, atsargiai elgiuosi, kad neatverčiau penelik e, didelio lankstumo, bet e, tarp institucinio sustarimo pagrindu noriu labai aiškiai išsiaiškinti, ką dėl ko reikėtų kaltinti. Jeigu tai padarysime, tikrai patobulinsime situaciją. Buvo klausima apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas ir apie medžiagų sąrašą. Poveikio vertinime toksai sąrašas yra pateikiamas. Tai yra mūsų užsakyta studija, taigi ne oficialus dokumentas. Mes e, norime, kad EFSA patikrintų šį sąrašą, nedelsiant tai padarytų ir įvardintų tuos disruptorius, tas medžiagas, Skaidrumas e, tabako sityčia su ombudsmeno nuomonė nesutinku. Jūs žinote apie mūsų požiūrį. Sveikatos generalinis direktoratas yra priėmęs e, vienašalę nuomonę, o ombudsmenas sako, kad reikia e, tokį požiūrį taikyti visai komisijai. E, man kyla klausimas, ar tikrai taip reikia elgtis, ar nebus taip ir nelik didelė našta lyginant su pasiektų rezultatu mūsų e, kontaktai tarp generalinio direktorato ir, ir e, tabako prie, e, pramonės vargu ar reikėtų tokį pat režimą taikyti visai komisijai. Tokia yra mano pozicija dėl ombudsmeno išreikštos nuomonės. Dėl, dėl jaunimo noriu sustoti ties šią mintim. FC fondas sėkmingai veikia tose šalyse, kur Europos investicijų bankas ir vietos investiciniai bankai ir verslininkų organizacijos tarpusavėje sąveikauja. Ten pasiekime daug didesnį sverto poveikį. Tikėjomės vienas prie penkiolikos, turime 1 prie 23. Kodėl? Todėl, kad e, jaunieji verslininkai yra tie, kurie pirmiausia pasinaudoja galimybėmis Olandijoje, pavyzdžiui, praeitįje e, jauni verslininkai daugiau rėmėsi EFRO, o dabar pereina prie EFSI Anksčiau daugiau dėmesio buvo sutelkiama į stambų į verslą, dabar yra pokyčių, atsigrėžiama į VMI. Mes matome, kad ir e, atsinaujančioje energetikoje toks pokytis matomas, e, būstos rytyje. Visa tai yra palyginti nedidelio masto projektai ir tam reikia VMI. E, ir vadinasi, kad jauni verslininkai VMI turi su tuo arčiau susisijęti. Dėl sveikatos dabar galiu, galiu patvirtinti, kad sveikatos politika iš tikrųjų lemia mūsų veiklos gairias. E, mes norime užtikrinti sveikatos apsaugos sistemų tvarumą ir kalbant apie tvarumą, tai reikia pasakyti daugiausia nesaugumą mūsų visuomenė kyla dėl to, kad žmonės bijo, kad galimybė e, pasinaudoti sveikatos apsaugos sistema, e, gydytojų pagalba dėl demografinių pokyčių sumažės. Taigi mums reikia, aišku, žiūrėti į tvarumą, galvojant taip pat ir apie ilgesnę perspektyvą, atsiminti, kaip europiečiai nori gyventi ateityje. Ir žinoma, Būtent taip mes ir stengiamės elgtis. Dėl žiedinės ekonomikos, dėl EFSI jau atsakiau, poniai Kadenbach, e, galiu dar kartą paminėti, kad šiandien laiko termino jums nepasakysiu. Dėkui ir atsiprašau, kad tiek ilgai užtrukau atsakinėdamas jūsų klausimus. Labai ačiū, kad atvykote pas mus šiandieną. Ačiū, kad atsakėte į visų mūsų klausimus. Šiandien mūsų posėdį galime baigti. Sustiksime ryt, ryte. Visiems labai ačiū. Ir ypač dėkoju vicepirmininkui, pirmajam vicepirmininkui Timmermansui, kad atvyko pas mus ir kad atsakė į visus mūsų klausimus.